Taigi, pirmiausia, aš esu įsitikinusi, kad jūs esate pasirengę patvirtinti darbo tvarkę. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, mūsų posėdis yra transliuojamas, taigi mus daugelis žmonių stebi. Darbo tvarkė jums buvo išdalinta Birželio 13 dieną. Noriu atsiprašyti Čerkasinį vardu, kuris e, šiandien mūsų parlamentui atstovauja kartu su pirmininku Martinės Kozak susitikime. Varšuvoje, nes prasideda Lenkijos pirmininkavimas tarybai ir mes tikimės, kad mūsų pirmininkas, mūsų komiteto pirmininkas dalyvaus rytojaus posėdėje. E, tačiau panašu, kad e, mūsų pirmininko veikla minėtame komitete yra sėkminga. Na, o šiandien mes nagrinėsime tris um, temas. Suzanos nuomonė. Sudėtinga Suzana ištarti jūsų pavardę, taigi tiesiog sakysiu Suzana dėl ES oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo. Tada uh, pono Davido Martino pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento reglamente išdėstytų teisių ir tada Algerdo Saudargo e, parlamento pozicija dėl 12 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Rytoj vyks koordinatorių posėdis nuo 9 iki 10 valandos, taigi įprasas Komiteto posėdis prasidės 10 val. balsavimu. Balsuosime dėl 51 darbo tvarkos taisyklių straipsnio aiškinimo Davido Martino, tada Rafaelo Tšaskovskio pranešimas dėl vienašalių pareiškimų tarybos sesijos protokoluose ir tada darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio aiškinimas e, pirmininko Kasinė pranešimas. Aišku, paskutinis darbo tvarkės punktas rytoj bus vicepirmininko nuomonė dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Jei neturite jokių prieštaravimų ar pasiūlymų keisti darbo tvarkės projektą, tuomet darbo tvarkę tvirtiname. O dabar norėčiau pranešti Jums, kad turime kitą pakaitinį narį S ir D frakcijoje. Ji vėliau prisijungs prie mūsų Evelin Riegner. Noriu priminti, kad mūsų kolega Severin pasitraukė iš mūsų komandos, taigi vietoj jo dabar turėsime didžią kolegę iš Austrijos. Taip pat turėtume patvirtinti posėdžio, protokolo, tvir... posėdžio protokolus, posėdžio, kuris vyko birželio 14-15 dieną. Tikriausiai jūs šios protokolus jau turite savo bylose. Jei jūs iki posėdžio pabaigos nepateiksite jokių pastabų dėl minėtų posėdžių protokolo, tuomet protokolai bus laikomi patvirtintais. O dabar jau matau, kad mūsų antrasis pranešėjas taip pat atvyko į mūsų e, komiteto posėdį. Dabar perėsime prie trečio darbo atvarkės punkto - ES oficialio leidinio elektroninės versijos paskelbimas. Mūsų paskutinio posėdžio metu e, ponia Spoho Bohata buvo paskirta nuomonės referente ski, ji rengia nuomonę apie ES oficialio leidinio elektroninės versijos paskelbimą čia susidurime su pirmu atveju, kai Europos komisija e, teikia teisėkuros e, pasiūlymą pagal 352 sutarties dėl ES veikimo e, punktą. Ir taryboje yra reikalingas vienbalsiškas vienbalsiškas pritarimas, o parlamento paprastas pritarimas. Mūsų komitetas turi rinkti e, nuomonę, tuo tarpu Jūri yra atsakingas komitetas, mes turime išnagrinėti teisėkuros aspektus. Kol kas e, yra atvirų klausimų dėl metodo, kuris galėtų būti taikomas, o dabar suteiksiu žodį Zuzanai. Ji pateiks savo poziciją dėl e, šio pranešimo, taigi Zuzana žodis suteikiamas jums. Odpoledne, kolegyně a kolegové, e, jak už tady... Mėly kolegos, ačiū labai. Pone pirmininkė jau pabrėžė, kad tai yra pirmas kartas, kai pasinaudojama lankstumo prielaida. Noriu pabrėžti tai. Mes nekalbame apie šio reglamento specifinį turinį. Visos valstybės narės sutarė, kad uh, ES oficialusis leidinys turi būti skelbiamas elektroninėje erdvėje. Dabar turime sutarti dėl procedūrinių klausimų. Taigi turime sutarti, kaip turėtų atrodyti e, šio leidinio paskelbimas. E, tai pirmas kartas, kai mano minėta minėtas principas bus taikomas Čekijoje, Vokietijoje ir Junktinėje karalystėje jau yra svarstamas šis klausimas. Mes konsultavomės su teisės tarnyba ir administracija ir kol kas dabar neaišku, ar reikia formalaus parlamento pritarimo šiam reglamento pasiūlymui, ar bus numatyti kokie nors kiti. E, keliai. Mūsų sprendimas bus precedentinis ateities atvejams, todėl Jei dabar sutarsime dėl vieningo metodo, juo bus naudojamasi ir ateityje, o pasirinkę neteisingą um, teisės akto tvirtinimo būdą mes neteksime kai kurių teisių. Turime remti sutarties 15 straipsnių. Uh, E, tiesa, e, nėra aiškus teisinis aspektas remiantis šiuo straipsniu, todėl siūlyčiau aptarti du dalykus šiame komitete. Ar mes e, pasirinksime vieną um, sąlygą, tai yra turėtume kreiptis į komisiją prašydami, kad komisija parengtų pranešimą arba išaiškinimą, e, kuriame atsispindėtų, kaip reikėtų naudotis lankstumo sąlygą. Aš manau, kad turėtume pasisakyti už e, tokį variantą, nes priešingų atveju nebeturėsime teisinio saugumo ateityje. Dėkoju. Na, suprantama, dabar norėčiau kitiems kolegoms suteikti žodį, kad jie galėtų pateikti savo mintis dėl ES oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo. Kiek suprantu, turime drąsią moterį savo kalbėtojų sąraše. Prašom, kolegė. Merci. Euh. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tema, kurią šiandien diskutuojama, yra labai svarbi. juridinis ir techninis kontekstas, regis, yra tikrai labai e, formalus, nes keliami esminiai klausimai mūsų pranešėjas be kitako apie tai iš karto paminėjo. Turime išsiaiškinti, ar juridinis pagrindas, kuriuo paremtume numatytą reglamentą, yra tas juridinis pagrindas, kuris reikalaus bendro sprendimo prieimimo procedūros, ar tik tai patvirtinimo procedūros, kas mūsų parlamentui yra labai svarbus dalykai. Matome, kad iš tiesų yra labai svarbu turėti elektroninę minėtą leidinio versiją ir suteikti jai juridinį statusą. Pirmiausia yra kalbama apie 352 straipsnį, kuriame ir yra numatyta ta lankstumo nuostata ar sąlyga. Maničiau, tai yra tikrai labai lankstus juridinis pagrindas, kaip sako ir pats pavadinimas, tačiau trūkumas yra tas, kad mūsų parlamentas e, gali netekti teisės patvirtinimui. Tad dabar turime apsitarti, ar tinkamus toks juridinis pagrindas, kokį teikia Europos komisija. Ir reikia pažiūrėti, ar yra kitų variantų, pasirinkti kitokį juridinį pagrindą, nes galima galbūt būtų pasiremti sutarties kitais straipsniais, pavyzdžiui, 15 straipsnis pirmiausia, nes ten yra numatyta teisė piliečiams susipažinti su ES dokumentais, tokia teisė turėti visi piliečiai. 297 taip pat yra labai svarbus straipsnis, ten yra pasakyta, kad oficialiame redinėje yra skelbiami visi teisės aktai. 197 straipsnis vėlgi svarbus straipsnis, kur kalbama apie ES efektyvų teisės principų gyvenimą, ten yra įgyvendinimą, ten yra be kita ko numatyta būtinybė keistis informacija tarp kompetitingų struktūrų, valstybių narių ir panašiai. Taigi Matome, kad variantų netrūksta ir čia turime išsiaiškinti visus teisinius ir politinius aspektus, kurie mūsų komitetui atrodo yra svarbiausi ir kurie mūsų parlamentui atrodo yra svarbiausi. Maničiau, kad pirmiausia, mums reiktų pasiskirti tinkamą laiko tarpą, kad galėtume tinkamai išsiaiškinti, kaip geriausiai būtų galima pritaikyti lankstumo nuostatą ir išsiaiškinti, ką duotų tos lankstumo nuostatos taikymas. Pavyzdžiui, 3, 3, ką mums duotų 352 straipsnio pasirinkimas kaip juridinio pagrindo. Galbūt tai nėra pats tinkamiausias straipsnis juridiniam pagrindui paremti, šiam, šiam reglamentui paremti, nes elektroninė versija šio leidinio yra pirmiausia politinis dalykas ypatingas ir politinis dalykas. Ir aš manyčiau, kad pirmiausia, čia reikėtų atsižvelgti į galimybę visiems ES piliečiams, specialistams ir paprastiems piliečiams susipažinti su ES informacija ir su e, teisėkuros vyksmų realiu laiku. Tad skaidrumo požiūriu tai yra ypatingai svarbus žingsnis, efektyvumo, informacijos perdavimo efektyvumo požiūriu taip pat. Tad aš manau, kad tam mums reikia laiko, kad galėtume parimti, parinkti geriausią juridinį pagrindą, kad galėtume aiškiai apsispręsti, kaip turėtų būti taikomas 352 straipsnis. Iš pirmo žvilgsnio a, netrodo, kad variantų yra labai daug, bet aš jau minėjau kitus, 15, 297, 197, yra ir kitų, kurie taip pat galėtų tarnauti kaip juridinis pagrindas šiam reglamentui mūsų parlamento ir santykiams tarp ES institucijų ir mūsų santykiams su piliečiais šio klausimo sprendimas yra labai svarbus dalykas. Turėtume atsižvelgti į visas pasiekmes to, ką mums duotų lankstumo nuostatų sunaudojimas. Dėkoju. Ačiū. Konstancijai. Kolega Hefner norėtų kalbėti. Norėčiau paklausti, kas po kolegos norėtų pasisakyti ar komentuoti. Tuomet norėčiau pasakyti, kad man malonu matyti čia kolegą iš juridinės tarnybos ir jam taip pat teiksime galimybę tarti žodį. Prašom, kolega. Ačiū, ponia pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes vieną kartą jau kalbėjome šiuo klausimu mūsų komiteto posėdėje. Jokanas Volfgangas von Goethe, didysis Vokietijos mokslininkas, filosofas, kūrėjas, kalbėjo apie tai, kad e, sunkiausias dalykas yra sutarti dėl to, kaip. E, manau, kad ypač mūsų komitete dažnai susimastome apie metodą, apie procedūrą ir kartais e, ta procedūra tampa svarbesnė už patį turinį. Pats teisėkuros pasiūlymas yra prasmingas, visiems suprantamas, tačiau aš nebūtinai suprantu, kodėl teisiniu pagrindu reikėtų laikyti uh, 352 straipsnį, 197 e, straipsnis teikia daug daugiau tikrumo Europos parlamento pozicijai. Būtų įdomu sužinoti, kokia yra Europos komisijos pozicija, kodėl komisija atsižvelgdama į diskusijas komitete parlamente pakeitė teisinį pagrindą. Džiaugiuosi jau dabar teisės tarnybos išvadomis, kurioms e, panagrinėjęs jas e, galiu pritarti. Taigi dėl turinio aš pritariu, tačiau dėl teisinio pagrindo kol kas abejoju. Manau, kad reikėtų pasirinkti prasmingesnį teisinį pagrindą. Okay. Labai ačiū. Pone Hefneri, O dabar nematau, kas norėtų dar pasisakyti. Ir kaip jau minėjau, ponės Perėjo iš teisės tarnybos dalyvauja šiandienos posėdėje, todėl sutiksiu posėdė, e, po, žodį jam, kad jis galėtų pakomentuoti. Ačiū Jums už Jūsų pastabas. Prezident, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad teisinė tarnyba E, teisės reikalų komitetui pateikė nuomonę, atsakymą į klausimą, kuris buvo užduotas pirmininko lėnė. Šią nuomonę teisės tarnyba prieina labai paprastos išvados. O išvada yra tokia, kad oficialus leidinys šiuo metu yra sudaromas ir publikuojamas remiantis 58 metų tarybos sprendimu. Tas sprendimas tuo metu buvo pagrystas 181 e, tuometinės sutarties straipsnių. Taigi Dabar praktika yra tokia, kokia yra ir visa tai reglamentuojama 297 e, Lisabonos sutarties straipsnių. Taigi buvo tai konstatuota, o antra vertus teisės tarnyba konstatavo tai, kaip e, taikyti 352 straipsnį. E, o prieš taikant tą straipsnį 352 komisija turi įrodyti, turi įrodyti, kad bet koks kitas egzistuojantis sutartyse uh, teisinis pagrindas negali pasitarnauti teisiniu pagrindu tam, kad būtų tas reglamentas sukurtas. Trečias dalykas, kuris buvo konstatuotas Kai buvo pateiktas tas įrodymas, kai, būnant, kai jau bus pateiktas tas įrodymas, kad nėra kito teisinio pagrindo, tai tada turi dar būti sukurtos tam tikros sąlygos numatytos 352 straipsnėje. Kitaip tariant, turi būti numatyta, kad iš tiesų yra toks ES tikslas ir tokia ES, nusibriežtas ES politikoje. Ketvirtas konstatuotas dalykas. Savo pasiūlyme komisija neišpildo ne vienos iš tų sąlygų. Nepagrindžia, kodėl 352 straipsnis, kodėl ne kiti kažkokie tai teisiniai pagrindai ir kodėl dabartinis teisinis pagrindas, e, e, dabartinis oficialu, oficialusis leidinys, kuris yra e, paremtas 191 senų straipsnių, kodėlgi negalima dabar vėlgi būtent toje reglamento perspektyvoje pakeisti dabartinę tą popierinę versiją. Ir tą popierinę versiją tiesiog pakeisti elektroninę versiją, išskyrus tuos atvejus, kada susi, susike, susikuria kažkokiu tai nenumatytų dalykų dėl skubos arba dėl krizės. Taigi šis klausimas priklauso komisijos kompetencijai, būtent komisija turi papildyti uh, ir įrašyti priežastis, kodėl pasiūlymas sukurti ES e, oficialų leidinį, leidinio elektroninį variantą e, turi būti paremtas 352 straipsnių, atmetant bet kokį kitokį teisinį pagrindą. Aišku, teisinės setesnė taryba atsižvelgia ir į kitus pasiūlytus E, teisinius pagrindus, jūsų komisijoje tame tarpe buvo pasiūlyta, sakykime, remtis 15 sutarties straipsnių dėl prieigos prie dokumentų, 197 dar straipsnis buvo paminėtas ir 100, e, 298 atsiprašau. Tačiau teisės tarnyba sustojo, vaizdžiai tariant, pirmoje stotelėje. Dabartinis oficialusis leidinys yra paremtas 191 straipsniu E, senuoju 197, kodėlgi negalima tų straipsnių ir naudoti. Norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl to straipsnio pagrindo. Kiekvienas ES teisės aktas turi būti paskelbiamas oficialiame leidinyje. Šitame straipsnėje nėra pasakyta, koks aktas reglamentuoja arba kokia procedūra reglamentuoja oficialiojo leidinio sukūrimą. 58 metais tas straipsnis buvo suformuoluotas ir taryba galėjo priimti sprendimą bendro pobūdžio teisės aktą, remiantis gana paprasta procedūra, kitaip tariant, taryba e, galėjo pati priimti sprendimus ir tą progą ji sukūrė ad hoc procedūrą. Per tą ad hoc procedūrą netgi tuo metu taryba kreipėsi į parlamentą ir paprašė pateikti pasiūlymus ir komisijos taip pat paprašė pasiūly, pasiūlymus pateikti. Aišku, atitinkami pirmininkai turėjo tuos pasiūlymus teikti. E, pabaigoje pagal, visus, pagal visas taisyklės numatytas sutartyje, sprend, e, paskutinį žodį tarė taryba. O dabar mes bandome uh, tą spragą, kuri buvo numatyta 297 straipsnė užpildyti. Ir teisės tarnybos atsakas būtų toks. Taip, po Lisabonos sutarties teisės aktus leidžia taryba ir Europos parlamentas, e, remiantis paprastąją e, ir e, bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Taigi Europos Sąjunga, Europos komisija turėtų pateikti parlamentui tam tikrus atsakymus, kaip naudoti 352 straipsnį. Teisės tarnyba parlamente prieina tokios išvados, kad galima naudoti 297 straipsnį, papildant jį e, tomis nuostatomis, pagal kurias teisės aktus priima parlamentas ir taryba paprasta, paprasta, pagal paprastąją e, procedūrą. Aišku, tas, e, tuos teisės aktus siūlo komisija. Dabar, pirmininkė, jeigu kiltų klausimų, atsakyčiau mielai į juos. Dėkoju, kad mums jau suteikėte tam tikrų gairių patarimų. Na, manau, kad kolega jau yra išstudijavęs šį dokumentą. Esu įsitikinusi, kad jūs gavote tarnybos paruoštą puikų dokumentą. E, jūri komiteto kompetencija čia yra neginčiama remiantis 197 straipsnių. 32, atsiprašau, straipsnių. Tačiau turime dar kartą paraginti jūrių komitetą išnagrinėti juridinį pagrindą e, vykstant diskusijoms. E, ši nuomonė turėtų būti išdėstyta laiške Tai yra mūsų rekomendacija ir tai niekaip neįtakos galutinio sprendimo. Mes turime, šiuo atveju mes turime parengti nuomonę, o ne komentarą. Ir tai yra svarbiausia. Dėkoju ir klausiu, ar dar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti. Jeigu tokių drąsių nebėra, tai tuomet dar kartą klausiu, ar yra klausimų ir komentarų? Taip, dar vienas. Azori, mislim si, že byl tady. Ačiū. Manau, kad egzistuoja tam tikras konsensusas dėl lankstumo nuostatos taikymo ir tai yra esminis dalykas. Pirmą kartą e, teisinių požiūrių turės būti pagritas šio reglamento komiteto sprendimas. Aš manau, kad AFKO komitetas turi veikti taip. Mes turime kreiptis į Europos komisiją ir paprašyti pateikti mūsų ataskaitą. Mūsų teisė tarnyba taip pat mano, kad e, yra svarbu sutarti dėl tos lankstumo nuostatos taikymo. Kol kas nėra, nėra, nėra pakankamai aiškiai suformuoluota. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ar būtų daugiau komentarų? Regisi ne. Tai tuomet Keliausime toliau prie kito darbo atvarkės klausimo ir tai yra pasiūlymas dėl Europos parlamento reglamento, dėl išsamių parlamento naudojimas įtyrimo teisę reglamentuojančių nuostatų, kurio keičiamos 95 metų balandžio 19 dienos Europos parlamento tarybos ir komisijos sprendimas. Hopefully he's uh, on the way back. Anyway, so I just made some nice words until he comes back. So at the meeting uh, of uh, 15th of uh, June. Birželio 15 dieną mes jau keitėmės nuomonėmis šiuo klausimu. Tai yra kolegos Davido Martino pranešimas. Ir šis pranešimas rodo, kad prasidės pagaliau visų rimtumų Lisabono sutartie numatytų nuostatų įgyvendinimas taryba ir be abejo komisija turės teikti savo sutikimus numatytais atvejais. E, pranešimo projektas buvo išnagrinėtas e, komitete e, dar ir tai turės būti nagrinėtas komitete iki jo prieimimo. Ir kolegos jau turėjo laiko, aš tikiuosi, susipažinti detaliau su šio pranešimo projektu. Tad mes galėsime dabar padiskutuoti detaliau. Prieš suteikdama žodį pranešėjui norėčiau priminti, kad paskutinio posėdžio metu mes jau sutarėme, e, kad rugsėjo 14 diena vidurnaktis bus tas laikas, iki kada galima teikti pakeitimus. O paskui vyks mūsų posėdis rugsėjo 19 dieną ir paskui pranešėjas dirbs toliau, ieškodamas kompromisų komitete balsuosime spalio 11 dieną. O dabar, David, žodis tau, prašau. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs teisingai pabrėžėte, mūsų komitete jau vyko puikios diskusijos šią temą, tačiau turiu pasikartoti dėl kai kurių dalykų, dėl pagrindinio pranešimo aspektų. Pirmiausia, Kai kam vis dar neaišku, kas yra laikinieji komitetai ir laikinieji tyrimo komitetai. E, laikinieji tyrimo komitetai tyria įtariamus pažeidimus arba netinkamą bendrijos įstatymų vykdymą. Taigi jų statusas, teisinis statusas yra uh, um, išskirtinis. Šie komitetai skiriasi nuo laikinųjų komitetų, kuriuos mes žinome. Tai yra klimato e, komitetas arba beres e, minėtas komitetas. Um, Likščiol buvo įsteigti transit, bendrijos tranzito sistemos tyrimo komitetas, SBGC komitetas ir EQUI bendrovės Equitable Life Assurance Society krizės tyrimo komitetas. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai Europos parlamentui yra suteikiama iniciatyvos teisė kurti specialų jį tyrimo komitet, komitetą. Ir Europos parlamentas e, įgauna naujų galių. Galime teikti e, pakeitimus, tačiau mūsų netenkina pačios e, taisyklės dėl, pavyzdžiui, Equitable Life pranešimu buvo susidurta su kai kuriomis problemomis, noriu pacituoti. Išskyrus apribojimus komisijos atžvilgių, komitetas turi labai mažai galių. Komitetas negali pakviesti liudytojų, tyrimo metu galimam liudytojui atsisakius bendradarbiauti. Jis nesusilaukia jokių pasiekmių, išlaidų ar baudos, nėra jokių sankcijų už melagingus parodymus ar už atsisakymą atvykti ar duodyti parodymus komitetui. Komitetas neturi jokių panašių teismų, tyrimus, turimas e, galės galių administravimo institucijų atžvilgių e, šis paragrafas atspindi tas problemas, su kuriomis mes susidurėme. Ir savo pranešime aš stengiuosi pabrėžti, kas buvo negerai arba kas buvo pastebėta įtrau, į, įsteigus ekvi krizės tyrimo komitetą. Reikia pasakyti, kad komitetas turėtų turėti teisę apklausti ne tik juridinius subjektus, tačiau ir fizinius subjektus. Taip pat komitetas turėtų turėti teisę kviesti liudytos iš įvairių valstybių narių, jei jis mano tai esant reikalinga. Taigi, Laikinasis tyrimo komitetas turėtų išklausyti visus pageidautinus lydytojus, o jei jie atsisako, jiems turi būti skirtos sankcijos. Noriu šį dalyką paaiškinti. Jei mes kreipiamės į komisiją prašydami e, įrodymų, e, tuomet komisija pradeda tyrimą. Tačiau gali atsitikti ir taip, kad pavyzdžiui mes manome, kad paskirtojo komisijos nario parodymai yra nepakankami ir mes e, norime pakviesti kitą statusą turinti komisijos e, atstovą. Tuomet mes turėtume turėti teisę, kaip parlamentas, kviesti individualius liudytojus. Tai turėtų būti išaiškinta taip pat ir personalo reglamente. Jūs galite kalbėti apie tą išskirtinį tyrimo komiteto statusą, tačiau pagalvokime apie žmonės, kurie praneša apie teisės aktų pažeidimus norint tinkamai ištirti įtariamus pažeidimus arba netinkamą bendrijos įstatymų vykdymą reikia teikti visą galimą informaciją laikinajam tyrimo komitetui. Savo pranešime aš taip pat pabrėžiu, kad komitetas turi gebėti e, ar galėti skirti sankcijas tais atvejais, kai e, jam atsisakoma teikti dokumentus arba teikti parodymus arba kai nustatomi liudytojų papirkinėjimo atvejai. Turime remtis tą patirtimį, kurią sukaupėme ir reikia užtikrinti, kad su laikinuoju tyrimo komitetu bus re, e, re, bendradarbiaujama tinkamai, o atsisakius bendradarbiauti bus skirtos sankcijos. Tiesa, šių sankcijų tiesiogiai neskirtų tyrimo komitetas. E, šias sankcijas skirtų arba kompetentingos institucijos, arba valstybių narių atitinkami kompetentingi teismai arba teismų institucijos. Dabar mes neturime jokių galių, tačiau pageidautume tokių galių, tai yra norėtume, kad pats komitetas turėtų teisę X asmeniui skirti X tūkstančių baudą. E, tiesa, na, vis dėlto tai nėra tyrimo komiteto funkcija skirti X arba Y asmeniui tam tikras sankcijas už parodymų nedavimą. To užsima kitos institucijos. Taip pat svarbu užtikrinti, kad skiriamų sankcijų dydis atitiktų nacionalinių valstybių teisės aktus aktuose numatomos sankcijų dydžius. Jo labiau, kad skirtingose valstybėse narėse sankcijų dydžiai varijuoja. Paskutinio mūsų posėdžio metu kai kurie kolegos paklausė, kas nutiko nutiko kai kuriuose valstybėse narėse, kokia situacija skirtingose valstybėse narėse. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į politikos departamento išleistą informaciją, šį lankstinuką jūs galite gauti tiek bibliotekoje, tiek parsisiųsti ar rasti elektroninėje erdvėje. Čia pateikama informacija apie situaciją skirtingose valstybėse narėse. Manau, kad pranešimas yra ambicingas pranešimas, tačiau. Parlamentui siūloma suteikti tik labai ribotas galės e, steigti tyrimo komitetus. Tiesa, mūsų kova tikriausiai vyks ne Europos parlamente. Didžioji kova mūsų laukia su kitomis ES institucijomis ir kovosime dėl tam tikrų galių. Aš jei gerai prisimenu, nuo 2007 metų vyksta ši diskusija ir mes reikalavome pripažinti šią ypatingą Europos parlamento funkciją. Tai yra e, funkcija leidžiančia Europos parlamentui steigti laikinuosius tyrimo komitetus ir mes sieksime, kad šie tyrimo komitetai dirbtų tinkamai, turėtų tinkamas galės. Labai ačiū. Dabar žodis suteikiamas kolegijai. Minusta on tärkeää, että... Dėkoju. Man regis yra svarbu štai kas, jeigu komitetas vyktų kažkokį tyrimą, turima turėti tam tikrą valdžią, autoritetą. Bet vėlgi, Europos parlamentas galiausiai juk nėra teismas. Tai yra teisėkūros institucija. Mes, mes juk turime teisminę teisės aktų įgyvendinimo ir teisėkuros e, atšakas ES. Turime aiškiai žinoti, kuriai atšakai mes priklausome. Neturėtų būti jokio tų atskirų atšakų painiojimo ar persidengimo. Aš many, manyčiau, kad Europos parlamentas turi likti savo veiklos bare ir neturėtų kištis į teismų e, veikimą ir tvarką. Kaip sakė pranešėjas, Europos parlamento kai kurie komitetai gali turėti panašių galių. Galbūt reikėtų pasinauti Olafo ar e, ombudsmeno institucijos galiomis. Galbūt būtų galima kreiptis į valstybių narių teisinės struktūras. Mes turime aiškiai žinoti, kokią struktūrą mes norime matyti. Europos parlamentas juk dirba tam tikroje specifinėje veiklos srityje mums tenka susidurti su tokiais atvejais, kuriuos čia minėjome, ir tuomet turime siekti bendradarbiavimo su kitomis kompetentingomis struktūromis, tada viskas būtų tvarkoj. Tačiau reikalas yra tas, kad mes dėja esame ne teismas, Europos parlamentas nėra teismas. Pirmininkė, dėkoju, kolega Vyland ir paskui kolega Hefner, prašom, ponas Vyland. Ja, Labai ačiū. Pirmiausia, noriu atsiprašyti. Mūsų frakcija pakeitė šešėlinį pranešėją. E, tiesa, aš dar nespėjau įsigilinti į e, šią temą. Tačiau, aišku, tai padarysiu ir tada susijęsiu kartu su pranešėju, aptarsiu svarbius dalykus. Tačiau kai kas tikrai krenta į akis. Ehm, Aš pristatysiu šios aspektus pailiui, o nepriklausomai nuo jų svarbos. Taigi, pirmiausia. Pirmiausia, iškyla klausimas, kaip mums galėtų pavykti suderinti darbo tvarkos taisyklės ir priedus. Šimtas 86-ame darbo tvarkos taisyklių straipsnėje ir 156-ame, 158-ame e, yra tam tikros nuostatos, kurios yra svarbios, e, tačiau kai kurios nuostatos yra pateikiamos ne pagrindinėme dokumento tekste, o priemon, e, prieduose. Antros straipsnio B dalyje yra kalbama apie tai, kad e, nukrypstant nuo um, įprastos praktikos e, prieigos prie informacijos neturi specialiųjų darbo grupių atstovai. Uh, antros straipsnio trečios dalies C punktas man tinka 12 mėnesių, likščiol čia praktika taip pat buvo naudojamasi, tačiau aš siūlyčiau tam, siūlyčiau tam tikrus dalykus nukelti pirmajam posėdžiui. Manau, kad turėtume kalbėti apie pirmąjį komiteto posėdį. E, trečiasis straipsnis e, dėl kadencijos, tiksliau, dėl tyrimo komiteto paleidimo. Aš e, savo praktikoje patyriau tai, kad nuo rinkimų rinkimų metų balandžio ar kovo mėnesio kai kurie tyrimai tiesiog įstringa. Manau, kad turėtume suteikti parlamentui teisę, e, tyrimo komiteto teisę dirbti iki naujo parlamento kadencijos pradžios. Ypač sudėti skirtingų bylų atveju. Aš kalbu apie galvijų spongiforminę encefalopatiją, pavyzdžiui. E, mm, nebūtų protinga, jei šis komitetas dirbtų iki 14 metų vasario mėnesio. Manau, kad būtų galima surenkti ir daugiau posėdžių. Taip pat komitetas turėtų turėti teisę priimti sprendimą dirbti ir ilgiau, nei tai numato šis reglamentas penktojo straipsnio antrojoje dalyje yra kalbama apie liudytojus ir specialistus bei jų teisę duoti parodymus ar liudyti uždarame posėdėje. Jeigu paliksime šią nuostatą, tada kiekvienas liudyto, liudininkas reikalaus uždaro posėdžio. Tačiau aš manau, kad komitetas turi priimti sprendimą dėl posėdžio slaptumo. Dėl devintojo straipsnio tyrimo rezultatai. Man trūksta čia mažumos nuostatos. Manau, kad jei 25 procentų kvorumas tyrimo komitete yra ir jei ir turėtume numatyti, kad ne kiekvienas narys galėtų uh, E, skelbti veto. Manau, kad jei tam tikras sprendimas sulaukia 25 procentų visų komiteto narių paramos, tai tas sprendimas turėtų būti priimamas. 18 straipsnėje teisingai yra pabrėžiama tai, kad ne visose valstybėse narėse privalu prisiekti yra, aš galėčiau įsivaizduoti, kad 18 straipsnio antroje dalyje e, kalbėtume apie prievolę valstybėms narėms tais atvejais, kai juose yra taikoma tokia praktika. Turime kalbėti ne apie atgrasančias e, atgrasomasias sankcijas. E, Turime numatyti tokį atvejį, kai pavyzdžiui yra teikiami neteisingi parodymai, tuomet e, skiriama sankcija turi būti proporcinga, atsižvelgiant į tai, kokia sankcija būtų skiriama nacionalinio e, parlamento tyrimo komiteto. Aišku, sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Dar porą pastabų. Manau, kad pamiršau vieną dalyką, tačiau prie jo sugrįšiu. Dėl 19 straipsnio turiu dvi pastabas. Aš puikiai įsivaizduočiau, kad trečiojo dalyje Europos parlamentui galėtume suteikti teisę e, nukelti e, skundo nagrinėjimą. Tiksliau, turėtume panaikinti tą teisę nukelti skundo nagrinėjimą atsižvelgiant į skundo turinį, parlamentas galėtų pasakyti gerai, mes žinome, kad e, vienas ar kitas skundas galėtų būti nagrinėjamas teisme, tačiau e, tyrimo komitetas ir toliau turi dirbti. Aš manau, kad galima numatyti tokį svarstymą praėjus tam tikram laikotarpiu. Tačiau pagaliau darbo tvarkos taisyklių priedę aš nesugebėjau e, rasti 165 straipsnio 7 dal, dal, dalies dabartinę formuluotę. Senojoje formuluotėje buvo numatyta, kad kiekviena institucija turi padengti parodymus e, duodančių liudytojų išlaidas. Tai reiškia, kad manau, kad turime įtraukti į tekstą nuostatą susijusią su tuo, kas dengia išlaidas, kviečiant liudytojus liudyti tyrimo komisijoje. Ja, will... Panas Efneris. Ačiū. Bandysiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Martinui už pranešimo projektą. Buvo labai svarbu judėti į priekį ir manau, kad šiuo klausimu mums pasisekė kai kuriuos svarbiausius aspektus pateikti labai aiškiai, kaip kolega Vylandas, taip ir aš manau, kad susitikimuose su šešėlinės pranešėjais galėsime e, šį teisėkuros pasiūlymą aptarti išsameu. Kalbant apie Vokietijos Bundestago taisyklės, e, kai jos pasikeitė, tai šeši Vokietijos parlamento nariai E, per penkias dienas pateikė teisėkuros pasiūlymą, kuriam buvo pritarta Vokietijos Bundestage. Tai reiškia, kad e, susidūrus su labai išskirtinėmis aplinkybėmis kartais apsimoka investuoti tą laiką. Dėl panos Jetinmekį e, klausimo aišku, parlamentas nėra teismas ir niekas nesitikė, iš mūsų, kad mes nagrinėtume e, civilinius ieškinius. Tyrimo komitetas e, nepriima nuosprendžio, tyrimo komitetas tyria aplinkybės. Tačiau, kai tyrimo komitetas net turi galių tinkamai atlikti tyrimą, e, kai ne, neturi galimybės kviesti uh, E, liudytojų arba neturi jokių priemonių ar e, sankcijų, kurias galėtų skirti tais atvejais, kai liudytojai neatvyksta ar nenori teikti parodymų. Tai toks tyrimo komitetas tiesiog neturi priemonių, ir, kurios yra reikalingos tyrimo komiteto veiklai. Štai kodėl šią teisę steigti specialų į tyrimo komitetą nėra naudojamasi dažnai. Aš manau, kad e, šis pranešimas yra puikus pagrindas mūsų darbui. Labai svarbus aspektas yra, kaip jau kalbėjo ponas Vylandas, numatyti mažumos e, balso proporcijas, juo labiau, kad kartais yra taip, kad dauguma tyrimo komiteto narių galbūt visai nėra suinteresuoti ištirti visas aplinkybės ir iš savo praktikos galiu pasakyti, kad kartais būtent komiteto mažuma mažumos kvorumas e, ištiria labai svarbius faktus ir pateikia juos e, visuomeniai. Kreipdamasis į kolegą Martiną, turiu pasakyti, kad aš tą procedūrą supratau taip, kad trialogo atveju, kadangi tai yra pranešima savo iniciatyva ir mūsų lauks vienai par kitaip trialogas, taigi tokiu atveju e, dėrėsis e, pranešėjas ir aš pagal darbo tvarkos taisyklės suprantu taip, kad visos grupės galės būti atstovaujamos. Pavyzdžiui, kai vyko trialogas dėl Europos pilietybės iniciatyvos, tai vyko irgi panašiai. Darybos nebuvo labai sudėtingos, tiesiog mes išreiškėme savo paramą Trilogė dalyvavo komiteto pirmininkas, taip pat kitų frakcijų koordinatoriai, šešėliniai pranešėjai. Man atrodo, kad koordinatorių, ypač kitų frakcijų e, koordinatorių ir šešėlinių pranešėjų dalyvavimas trilogo posėdėje yra prasmingas ir naudingas. Dėkoju. Kolega Vylandas vėl nori kalbėti, o paskui Jeigu nebus daugiau pasisakymų, leisim pranešėjų apibendrinti, prašom. Äh, Dar noriu pabrėžti vieną dalyką. Aišku, aš noriu padėkoti ir pranešėjui. Kalbant apie procedūrą parlamentas gali keisti ne tik senąjį sprendimą, tačiau ir teikti pasiūlymą dėl naujojo reglamento. Ir tame e, naujajame reglamente turi būti labai aišku, kad senasis sprendimas netenka teisinės galios. Nes mes turime užtikrinti, kad senasis tekstas gali būti naudojamas kaip teisinės aiškinimas. Kitaip tariant, sprendimo mes negalime naudoti kaip informacinio šaltinio, e, turime remtis darbo tvarkos taisyklių devintojo priedo penktąją dalimi. Čia yra numatyta, kad specialusis tyrimų komitetas gali būti įsteigiamas e, tada, tai yra negali priimti sprendimo tada, kai jau praėjo 12 mėnesių nuo posėdžio pradžios ir kai išaiškėjo naujos aplinkybės. Tai yra, sprendimą galima priimti praėjus 12 e, mėnesių ir kai atsiranda naujų svarbių aplinkybių. Įsivaizduokite tokią situaciją, kad išaiškėja, kad liudytojas melavo ir staiga ta visa dokumentų krūva um, užlies parlamentą ir mums reikės dirbti iš naujo. Pone Jetenmekė kalbėjo apie tam tikrus apribojimus. Aišku, e, parlamentas turi būti informuotas apie šios dalykus ir um, parlamentas turi tapti tokiu šuniu, kuris ne tik loja, tačiau ir geba įkasti. Na, džiaugiuosi, kad kolegos taip aktyviai reaguoja, nes tema svarbi. O dabar kviečiu pranešėjai, ar galėtumėt pakomentuoti ir atsakyti kolegoms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl paskutinio dalyko. Mano Pranešimo tikslas toks ir buvo, kad parlamentas būtų ne tik tai lojantis, bet ir kandantis šuo, kai to reikia. Pone Jatenmaki minėjo, kad mes nesame teismas. Ir dėl procedūros dalykų. Be abejo, mes turime bendradarbiauti e, ir liudytojus kviečiantis ir panašiai su kompetentingomis struktūromis. Taigi, e, pono Martino pranešime jūs tą ir matysite, kad siūloma bendradarbiavimą su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis. Mes norime teikti rekomendacijas, mes norime e, dirbti savo darbą, tačiau mes negalime pakeisti teisinių struktūrų, joms teks atlikti jums tenkantį darbą. Na, jūs teisūs sakydami, kad mes turėtume bendradarbiauti su ombudsmeno institucija, su Olafu, Tačiau taip pat turime išsiaiškinti, kiek, kiek tam turime galimybių. Ketvirtasis straipsnis yra pakankamai aiškus. Mes negalime paprastai imti ir pradėti tyrimą. Mes turime, mes nusprendėme, kad tyrimas nėra pradedamas automatiškai. Tiesiog laikinasis komitetas turi priimti sprendimą, ar tęsti tyrimą, ar jį stabdyti, ar tyrimas, tyrimo vykdymas būtų tinkamas žingsnis ar ne. Jeigu prasideda teisinė procedūra, tai tuomet tyrimo komitetas turi apsispręsti, ar jisai tirs e, vieną ar kitą dalyką toliau ar ne. Taigi turime veikti atsargiai ir turime užtikrinti, kad nesieksime pakeisti teismų ar tapti tam tikrų teismų, nes e, Europos parlamentas dirba teisės rytyje, be abejo, teisėkros rytyje, bet visai ne teismų srityje. E, kolegos taip pat pateikė komentarų, ponas Vyland konkrečiai. Ir manau, kad kolega yra teisus kad turi būti numatyta galimybė pateikti mažumos pranešimą. Ir tas pranešimas turėtų būti taip pat skelbiamas. Jūs teisingai sakote ir aš tai paminėjau konstatuojamoje dalyje, kad turime priimti naują reglamentą ir egzistuojantis reglamentas nebetektų galios, jeigu būtų priimtas naujasis. E, Ir mes jau galvojame apie tą kontekstą, kai įsigaliotų naujasis reglamentas. Ir dar vienas dalykas. Egzistuoja standartinė praktika, kad baigėsi kadencija komiteto tada, kai baigėsi parlamento kadencija. Ir turėčiau pasakyti, kad pagal savo pobūdį šis tyrimo komitetas nėra šiaip savo kažkas, ką galėtume pavadinti muilo opera, tiesiog yra dirbantis darbo komitetas. E, ne, čia nebandoma kurti kažkokių istorinių įvykių. Jeigu, pavyzdžiui, prieš rinkimus nuotaikos paumėja ir sakoma dirbama netai produktyviai, tai tuomet be abejo reikėtų numatyti galimybę e, palikti darbus kitam parlamentui, kad jie būtų užbaigti. Tačiau dėl tų visų dalykų mes dar galime padiskutuoti tarpusavyje, tarp šešėlinių pranešėjų. Kolega e, Hafneris, su vis taip pat būtų malonu dar susitikti ir aptarti jūsų siūlymus. Esu linkęs diskutuoti su visais šešėliniais pranešėjais. Pritariu ir jums. Nes Čia kalbame apie tokį dokumentą, kuriam reikalingas platus parlamento pritarimas. Reikėtų, kad frakcijose ir kitur tas pritarimas būtų kuo, kuo platesnis. Turėtų jo svarstymus traukti visos politinės frakcijos. Dėkoju. Yeah, yeah. <laughs> And probably that's as much as I need to say at the moment. Not as much as I can. Na, aš šį kartą tik tiek. Galėčiau pasakyti žymiai daugiau, bet kol kas užteks tiek. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju, laiko turim. Tiesiog norėčiau priminti, jog 20 straipsnėje jau jūsų pagėdamas yra paminėtas. E, reglamente, kurį mes minėjome, taip pat tai yra numatyta. Jeigu norite raštiškų įrodymų, galite tiesiog peržiūrėti reglamentą. Dėkoju už jūsų visų indėlį diskusijas. Norėčiau dar pakartoti vieną sakinį, kurį jau sakiau, bet kai kas iš kolegų gal negirdėjo jo. Mes susitarėme dėl to, iki kada galima teikti pakeitimus. Tai yra rugsėjo 14 diena vidurnaktis. Pirmasis pakeitimų svarstymas galėtų vykti tuo metelinėme posėdėje rugsėjo 19 dieną. Ir paskui galėtų pranešėjas dirbti rengdamas kompromisus ir balsuotume komitete spalio 11 dieną. Tiesiog dar kartą pakartojau visą tai tiems kolegams, kurie atvyko į posėdį vėluodami ir gal ne viską girdėjo, kad jie žinotų. Dabar pereiname prie penktojo darbo tvarkės klausimo ir tai yra parlamento pozicija dėl 12 metų biudžeto projektų tarybos pakeitimais, visi skirsniai. Džiaugiuosi kad mūsų pranešėjas ponas Saudargas dalyvauja posėdėje. Pirmą kartą naujos biudžeto taisyklės numatytos Lisabono sutartyje yra taikomos nuo pat pradžių biudžeto procedūroje. Ir parlamentas ir atskirosios struktūros susidūrė su visai lė naujovių. Kai dėl komitetų, viena vertus tie sukumai yra susijęs su tuo, kad kol, kai komitetai sutinka spalį, tarybos pozicija dėl biudžeto dar nėra žinoma. Liepos mėnesį. Kita vertus, yra būtina numatyti e, galutinę datą pakeitimų teikimui, kad komitetai galėtų pasakyti savo nuomonę, tai turbūt tik rugsėjo 8 dienos ir tai iki vasaros atostogų. Pereitais metais vyko biudžeto procedūra ir buvo prieita vieningos išvados, kad būtų nerimta komitete balsuoti uh, dėl e, minėto dokumento, kol taryba nepaskelbė savo pozicijos. Komitetas siūlo laikytis tokios schemos. Pirmiausia, sulaukėme e, biudžeto projektų ir pakeitimų, ponas Saudargas jį pateiks ir paskui taryba prims sprendimus. Paskui pakeitimų teikimo laikas būtų Liepos 29 diena vidurdienis. E, kolegos gali pakeisti savo, e, pakeisti, teikti pakeitimus pakeitimui ir, ir kolega galės dirbti toliau, e, atsižvelgdamas į tarybų siūlomus pakeitimus ir laikydamasis numatytų laikotarpių. Paskui vyks neįlinis AFKO komiteto posėdis. Ponas Kasinis sutiko, kad per pietų pertrauką susitiktume rugsėjo 7 dieną per pietus. Tikimės, kad visi komiteto nariai dalyvaus ir tai vyks Briuselyje. Norėčiau priminti, kad laikas posėdžio bus toks nuo 12.30 iki 13.15. O dabar žodis pranešėjui, ponui Saudargui, kad jis paaiškintų savo siūlymus. Prašom. Ačiū labai, Gerai, pirmininkė, iš tiesų biudžetą mūsų komitetas e, nu, gali, gali galbūt pasidžiaugti skirtingai nuo daugelio kitų e, komitetų. E, nors mes be abejo, kaip minėjot, dar oficialios tarybos pozicijos neturime bet e, sprendžiant iš tų indikacijų, kurias e, galima gauti po korepero posėdžio, e, skirtingai negu daugelį kitų komiteto taryba reikia laukti, kad ir patvirtins tuos davinius. Tokių karpimų nėra ir, ir sutinka mūs, mums rūpimuose eilutėse su komisijos biudžeto projektu Aš priminsiu, kad mes, prašėm, e, mes rūpinomės e, e, partijų finansavimu bei politinių fondų finansavimu, kur komisija numatė nedidelį padidinimą finansavimo lyginant su pereitais metais. Tai tas mūsų komiteto pozicija patenkino. Dviem kitom eilutėm, kurios nuolatos mes rūpinamės, taryba paliko komisijos poziciją, tačiau mes ten esam pateikę e, pataisas, norėdami, kad būtų finansavimas gražintas į pereitų metų biudžeto lygį. Tai mano, mano galva, kad esant tokiai padėčiai mes galime likti prie savo pozicijos, kokią turėjome e, komisijos projekto biudžeto atžvilgiu Ir, na, rizikuot, kad taryba turbūt gal ir liks prie korepero pozicijos ir, ir teikti būtent tokius, tokius, tokias pataisas, kurias ir turėjom. Man, mano toks pasiūlymas būtų komitetui. Dėkoju. Pranešėjų ar kolegos norėtų pakomentuoti? pasisakyti? Jeigu ne, džiaugiuosi ir norėčiau pasakyti, kad Enrique Gerero paprašė išdėstyti jo poziciją. Jis grįž rugsėjį ir galės pats pateikti savo nuomonę. Manau, jog yra akivaizdu, kad pranešėjas E, žino, kad buvo pateiktas kitas pranešimas prieš mėnesį ir pozicijos buvo numatytos, o dabar birželio viduryje įvyko posėdis, vy, esame vidurinėme laikotarpyje biudžeto svarstymo. Vyksta ekonominė krizė ir turėčiau, neturėčiau neturbūt priminti, kad ta krizė stipriai supurtė Europos Sąjungą. Mūsų frakcija tiki, kad ne AFKO turi spręsti, ar ES turi mažinti kur nors biudžetų išlaidas ar ne. Be abejo, tokios iniciatyvos kaip Europa piliečiams, piliečių iniciatyva ar Europos komunikacinė partnerystė turi būti vystomos, nes sumažinimas finansavimo toms iniciatyvoms būtų žalingas. Džiugu, kad politinių partijų ir fondų finansavimas irgi yra numatytas toks, kaip mes tikėjomės. Mes esame komitete pabrėžę būtinybę investuoti į komunikaciją, į komunikavimą su piliečiais. Tikimės, kad finansavimo geresnio sulauks ir piliečių iniciatyva. E, čia reikėtų investuoti daugiausiai ir tai taip pat turėtų būti užduotis mums visiems, mums ir piliečiams savo nuomonės projekte pranešėjas išdėstė kai kurias mintis, kurias pabrėžti ir kolega Enrique. E, politinės partijos ir fondai turėtų e, taip pat numatyti finansavimą ir žiniasklaidai biudžeto eilutėje, kur kalbama apie Europos komunikacinę partnerystę, matome, kad finansavimas mažėja šią iniciatyvą, o taip neturėtų būti. Europa piliečiams ir Europos komunikacinė partnerystė šios programos turėtų būti ir toliau sėkmingai įgyventinamos reikėtų sukurti naują biudžeto eilutę piliečių iniciatyvos programai įgyvendinti. Tai yra tas E, ta iniciatyva, kuri galėtume sakyti yra mūsų komiteto kūdikis, jam turės skirti daugiausia dėmesio. 12 metų biudžete nėra numatyta lėšų piliečių iniciatyvos įgyvendinimui, kaip jau visi žinome. Būtent tai turėčiau pabrėžti savo frakcijos vardu. 12 metų biudžete yra numatyta vienas milijonas eurų piliečių iniciatyvos įgyvendinimui iki 13 metų. Svarbu, kad piliečiai daugiau žinotų apie ES. Neigiamas dalykas yra tas, kad sumažinamas finansavimas 22,4 procentais šiai programai ir tai yra iš tikrųjų reikšmingas sumažinimas, tai siekia 60 tūkstančių eurų. Leidiniams finansavimas taip pat mažėja. Visa tai nėra geros iniciatyvos. Tačiau dabar štai kalbame apie oficialių ES leidinio skelbimą internete. Ir tai yra teigiama iniciatyva. Mes apie tai diskutavome svarstydami kolegės pranešimą, kolegės Suzanos Brožbahatos pranešimą. Taryba siūlo mažinti finansavimą komunikavimo iniciatyvoms 458 tūkstančiais eurų. Tai štai kolega Enrique Gerero tiek prašymus perduoti ir noriu paklausti, ar kas nors dar norėtų komentuoti. Jeigu ne, jeigu kitų komentarų nėra, tai tuomet šio klausimo nagrinėjimą baigsime. Džiaugiuosi galėdama jūs informuoti, kad jeigu daugiau komentarų ir klausimų nėra, tai pranešu jums, kad rytoj sustiksime 10 valandą nuo 9 iki 10 vyks koordinatorių posėdis, kaip jūs žinote. O šiandien visiems ačiū už jūsų reikšmingą indėlį į mūsų darbus. Pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams ir linkim visiems geros dienos.